lugar el jueves. Ačiū, baigime svarstyti šį darbotokės klausimą. Balsuojama bus ketvirtadienį. Kitas posėdis e, tęsis rytoj nuo 9 iki 13 ir nuo e, 15 iki 9 val. vakaro. O dabar posėdį baigiame.